stebima situacija ir mes esame pasirengę reaguoti. Ačiū komisijos nariu Lewandowskiui, baigime diskusijas šio darbo tvarkės klausimų. Diskusijų pabaigoje pateiktas, e, pateikti šešių rezoliucijų projektai, balsuosime diskusijų. Pasibaigus diskusijoms, paskutinis darbo tvarkės klausimas, rohinimus monų padėtis, bendra diskusija. Pirmiausia, steigsiu žodį rezoliucijos autoriams, rezoliucijų autoriams. Autoriams pirmasis kolega Černieckis. Ačiū. Pana pirmininkė, ponės ir ponai, Europos parlamentas dar kartą diskutuoja ir tą norėčiau pabrėžti apie musulmonų teisų gynimą. Noriu priminti atitinkamas Europos parlamento rezoliucijas dėl musulmonų padėties Kinijoje. Ši rezoliucija buvo patvirtinta niekam nebalsavus prieš parlamente. Manau, kad tai parodo, kad mūsų požiūris į islamą kaip religiją nėra ypatingas. E, ir nieko. Tai reiškia, Europos parlamentas laikosi paužiūrio, kad reikia ginti vien krikščionių religiją. Nepasint to, kad mūsų kontinente tai yra vyraujantis tikėjimas, mes tuo tarpu stengiamės kovoti taip pat ir už kitų tikėjimų atstovų, būtent musulmonų teisės. Ačiū kolegai Černeskiui, kolegė Senyšin vieną minutę kalbės. Ačiū, ponė pirmininkė. Rohinių musulmonų mažuma pasaulyje yra viena labiausiai persekiojamų. Tai pasireiškia pirmasinius suėmimus, talpinimus į kalėjimą, smurtą, kankinimus, apribojama galimybė judėti, gauti išsilavinimą, atlikti tikėjimo apeigas milijonai rohinių jau pabėgo į kitas šalis iš Birmos, tam būtina e, atlikti nepriklausomą tyrimą. Birmos valdžia trukdo teikti humanitarinę pagalbą, e, neleidžia rohinių atstovams laisvai judėti, nepaleidžia laisvę politinių kalinių, nesuteikia šios mažumos atstovams šalies pilietybės, jungtinių tautų žmogaus teisų e, komisaras e, turėtų imti šio reikalo, taip pat vyriausiai įgaliotinė turėtų kelti šį klausimą, bendradarbiaudama ir bendraudama su Birmos ir kitos sen valstybių atstovais. Ačiū kolegai Senišin. Pusantros minutės kalbės kolegė Kyl Nils. Ačiū pirmininkė Birželio 11 dieną Junktinių tautų Birmos specialus atstovas paskelbė, kad žmogaus teisų pažeidimai e, prieš e, Rohinijas e, yra labai plačiai paplitę ir sistemingi. Ir tai yra visiško nebaudžiamumo situacija. Per ankstesnę plenarinę sesiją parlamentas nusprendė Birmą įtraukti į bendrų tarifų bankų privilegijų sistemą be jokių sąlygų. Ši sistema yra bendros ES prekybos politikos elementas. Mes turime vis tik tai užtikrinti mūsų priekybinės politikos dėrėjimą su, žmog, su pagrindinių teisų hartyje. Todėl 15 straipsnis dėl tos bendros tarifų e, privilegijų sistemos nustato, kad ši sistema gali būti suspenduota, kuomet yra rimtai ir sistemingai pažeidinėjama žmogaus teisės tai yra užfiksuota kompetitingų institucijų. Taigi, atsižvelgiant į um, Junktinių tautų specialos atstovo ataskaitą bei nevyriausybinio organizacijų pranešimus, kur užfiksuoti visi nusikaltimai prieš rohinės, uh, mes reikalavome, kad komisija laikinai sustabdytų šios sistemos uh, numatančios um, priekybos tarifų privilegijas Birmai taikymą. Nes iš tikrųjų tra rohinių tragedija turi būti sustabdyta. Rohinės turi turėti teisę teisę į pilietybę. Jie turi turėti tokias pačias teises, kaip ir visi kiti Birmos piliečiai. Frau Kollegin Kiel-Nielsen, es folgt nun für eine Frau Kollegin. Kiel-Nielsen, aber Frau Kollegin Schaki. Ačiū pirmininkė, komisarė, kolegos, smurtas, kankinimai, turto griovimas, rohinijų musulmonų Birmoje turi būti sustabdyti. Human Rights Watch kalba apie val, etinius valymus ir nusikaltimus žmonijai. Tai yra baisiausi nusikaltimų įvardymai. Daugiau kaip 130 tūkstančių yra perkelti šalyje. Jie neturi, negauna pakankamos pagalbos. Tuo pat metu žiniaslaida spauda tiek internetinė, tiek neinternetinė nėra laisva laisvą Birmoje. Mes norime, kad būtų vykdomas demokratinės reformos, tačiau valdžia negali palikti rojinių mažumų nuo šalyje. Vyriausybė turi apginti žmonės ir tie, kas atsakingi už smurtą, turi būti patraukti atsakomybė. Ir jeigu tai yra saugumo tarnybos, taip pat. Taigi mes reikalavome visas vyriausybės leisti jungtiniam tautom patekti į šalį ir stebėti situaciją. Žmogaus teisės turi būti aukščiausio lygmens ir turi būti laikomasi žmogaus teisų punktų priekybinės ir investicinės investicijų sutartyse. Sakarovo premijos laureatė Anksunksy pernelink daug tyli dėl rohinijų padėties. Mes ragintumėm ją griežčiau pasisakyti dėl jų padėties, kadangi yra žmogaus teisų lyderė. Ačiū kolegijai Šakė, dvi minutės kalbės kolegija Veržyje. Ačiū, ponė pirmininkė. Jungtinių tautų specialusis pranešėjas dėl žmogaus teisų padėties Birmoje atkreipė dėmesį į trijų rojinių moterų nužudimą dalyvausių taikioje demonstracijoje. Ir taip pat atkreipimas dėmesys į tai, kad ši mažuma yra labiausiai persekiojama pasaulyje, užtikrinama prieiga prie sveikatos apsaugos, maisto ir kitų elementarių paslaugų. Birmos vyriausybė jais visiškai nesirūpina. Human Rights Watch 2013 metai savo tastą kalba apie etninį valymą. Rohinė yra persekiami šalies vyriausybės, vietos valdžios institucijų, taip pat religinių organizacijų, pirmas valdžia taip pat turi prisimti savo atsakomybės dalį. E, Aung San Suu Kyi partija, demokratijos lyga taip pat negali ilgiau tylėti. Ir e, vietos valdžios institucijos siekia kontroliuoti taip pat ir rojinių gimstamumą, netgi taikomos rasistinės priemonės, tūkstančiai žmonių neturi maisto, negauna išsilavinimo, kitų elementarių paslaugų ir poreikių, jiems neužtikrinama, sarga malerija kitomis lygomis, kuomet bando pabėgti į Bangladešą, gražinami prievartą atgal, sistemingai šie asmenys yra persekiojami, todėl galima būtų juos palyginti su Romų mažuma pas mus ir kitose pasaulio dalyse. Su taip pat yra e, persekiojami. Mes prieš mėnesį bendrųjų tarifų preferencinę sistemą pradėjome taikyti, Birmai atšaukėme e, sankcijas, dėja apgrėstaudami turiu pasakyti, kad Birma tik pasinaudojo vakarų valstybių e, ekonominiais interesais, tačiau rohinių padėtis po to tikrai nepadidėjo. nepadidėjo. Pone Viržė, ar sutinkate atsakyti į kolegos Kačmareko užduodamą klausimą? Pani pozvė, man pytanie odnośnie... Pane kolegė, noriu paklausti dėl Aung San Suu Kyi. Mūsų rezoliucijos tekste bent jau kalbama apie tai, kad ponia Aung San Suu Kyi protestuoja prieš diskriminacinius teisės aktus rohinių musulmonų atžvilgių. Tai čia kuri kalbėti apie tam tikrą nenuseklumą. Kaip manat? Frau Kollegin Vergier. Kollege Vergier, norėtumėte atsakyti? Möchten Sie reagieren? E, Nežinau, ar Aung San Suu Kyi protestavo prieš tai, aš žinau, kad jinai tyli dėl bendrų rohinių persekiojimų. Ir iš tikrųjų jos partijos atstovai dalyvauja ir kitose persekiojimuose prieš rohinius. E, deja, ponė Aung San Suu Kyi, lyderė, pernelyg tyli dėl visų tų persekiojimų, kuriuos turi pergyventi tie žmonės. Kolegė Jėglė vieną minutę kalbės. Pirmininkė, komisijos nary, kolega Kačmarekas, turiu pasakyti, dėja turiu pasakyti, kad turiu pritarti kolegių veržyje ir šakė teiginiams. Jis Nobelio taikos premijos laureatė su mumis susitikusi nereagavo deramai į rojinių persekiojimą. Birmos vyriausybė pasiekė tam tikros pažangos, atsiverdama ir dėkdama demokratijos principus. Tai mes vertiname palankiai, tačiau e, musulmonų rohinių mažumos diskriminavimas, e, jos pripažinimas e, kaip pilna teisės Birmos piliečių grupės <clears throat> yra šalies vyriausybės pareiga. Turime kreiptis ne tik į šalies vyriausybę, tačiau ir į visus jos gyventojus, taip pat ir į opoziciją, raginami padaryti galą rojinių diskriminacijai, siekiant užtikrinti ilgalaikį šios dar jaunos demokratinės šalies stabilumą, būtina imtis deramų veiksmų. Taip pat aš e, pritariu pasiūlymui e, sustabdyti preferencinės e, muitų sistemos taikymą Birmai su tam tikromis išlygomis, tačiau vis tiek. Pone Kačmarekui žodis. Pirmininkė, mėly kolegos komisijos nariai, visi džiaugiamės Birmoje vykstančiomis permainomis, tačiau labai svarbu, kad tautinių mažumų teisės būtų gerbiamos, nes be e, e, šios sąlygos negalėsime laikyti, kad Bir Birma tapo pilna teisė pasaulio bendruomenės dalimi. Reikia kalbėti apie rohinių musulmonų persekiojimo priežastis, nes rohinijos nėra laikomi Birmos piliečiais, todėl jų atžvilgių ir e, negalioja jokios e, piliečiams taikomos teisės, todėl būtina pakeisti pilietybės įstatymą ir reikia paraginti Birmos valdžią taip pasielgti. Dažnai apgailestaujame, kad negalime daryti konkretaus spaudimo šalims pažeidžiančioms žmogaus teisės. Šiuo atveju <clears throat> mūtų, preferencijų mūtų taikymo sistema būtų tokia priemonė ir galėtume ją pasitelkti bei pagrasinti Birmai tam, kad permainos šioje šalyje greičiau pasistumėtų į priekį. Ačiū kolegai Kačmarekui. Dabar vieną minutę kalbės Mūnijas jų. Ačiū, pirmininkė. Kova su mažumų persekiojimu, mano frakcijos nuomonė, yra esminis dalykas. Mes norime, kad būtų atliktas tarptautinis tyrimas dėl nusikaltimų padarytų žmogiškumui prieš rohinių musulmonus. Ir mane pripažįsta rohinių kaip mažumos. Mm, ir nėra nustatyti asmenys, kurie vykdė persekiojimus ir pažeidimus. Birmos institucijos čia nesėmė jokių priemonių, o jos turėtų bendradarbiauti su uh, jungtinių tautų pranešėjų žmogaus teisų klausimais Birmoje. E, turi būti panaikinti visi rohinių musulmonų judėjimo apribojimai, jiems turi būti suteikta galimybė įgyti Birmos pilietybę. Ir Įstatymai draužiantis jiems tapti piliečiais turi būti atšaukti humanitarnės organizacijos, taip pat turi turėti galimybę pasiekti asmenis, kuriems reikia pagalbos e, Rahinų e, provincijoje. Ačiū. Poniai Urkisa, dabar ponia Ojuland. Mm, pirmininkė, noriu pareikšti nuoširdžią užuojautą aukoms, kurie nukentėjo nuo baisaus smurto kurios nukentėjo nuo baisaus smurto prieš rohinių musulmonus. Aš noriu paraginti Birmos vyriausybę padaryti viską, kad būtų užtikrintas visų mažumų, ten gyvenančių mažumų saugumas tai nėra vidaus politikos klausimas ir tikiuosi, kad e, kaimininės šalis taip pat e, suteiks paramą. 130 rohinių musulmonų, kurie yra perkelti ir gyvena stovyklose, kitose regionuose, turi e, nedelsiant gauti humanitarnę pagalbą raginu vyriausiai galiotinį aptarti šį klausimą su partneriais ASEAN šalyse, kad būtų rastas greitas ir taikus sprendimas. Ačiū. Dėkoju kolegijai Ojuland. Dabar pusantros minutės iš ponas Šliuter. Ačiū pirmininkai. Ačiū pirmininkai kad žmonių minės sugriovė jūsų namą tik dėl to, kad jūs e, esate kito tikėjimo atstovas. Arba įsivaizduokite, kad jūs e, skambinate policijai prašydami pagalbos, o policija palaiko niršusią minę ir neužtikrina jums jokios apsaugos. Ir tokia yra šimtų tūkstančių rohinių gyvenimo tikrovė. Mes paprasčiausiai sėdime sudėję rankas ir nieko nedarome, patvirtiname rezoliucijas tik tai. Šią savaitę diskutavome apie stiprėjant, griežtėjančią šios eismų tarnybos poziciją, tačiau kokią naudą iš to turime. Na, Mums reikia ne tik e, savo karinius pajėgumus stiprinti, tačiau reikia ir e, turėti atitinkamas pagalbos komandas, kurias sudarytų inžinieriai, gydytojai, mokytojai. Aš e, <clears throat> manau, kad mums reikėtų stiprinti civilinius pajėgumus siekiant išvengti konfliktų ir karinių situacijų. Būtent uh, šiose srityse ES galėtų pabrėžti savo savitumą. Taip pat turime aiškiai e, parodyti, kad nesitaiksime su Birmos prezidento pažadais nevykdomais paleisti politinius kalnius. Ačiū, dabar kalbės kiti užsiregistravę kalbėtojai, pirmoji kolegė Isaja. Ačiū pirmininkė. Pastarai kartą apie rohinių musulmonų padėtį Birmoje kalbėjome vasario mėnesį. Rohinių musulmonai Birmoje gyvena ištisus šimtmečius. Bet ir jie yra viena iš 135 mm, mažumų toje šalyje. Rahina provincijoje buvo priimtas teisės aktas, kuris mm, leidžia rohinių musulmonams susilaukti nedaugiau kaip dviejų vaikų. Tai yra vienas iš žmogaus teisų pažeidimų prieš šią grupę pavyzdžių. Nors pastarųjų metų Birmoje buvo teigiamų poslinkių, tarptautinė bendruomenė neturi ignoruoti tų mm, kitų pastarojo meto įvykių. Ši problema nusipelno tarptautinio dėmesio. Kolegin Isaja. Ačiū. Dabar pradėkime pasisakymus pagal procedūrą. Prašau žodžio. Jeigu visi elgsitės drausmingai, tai gal visi galės pasisakyti. Korhovos ponios nėra, taigi žodis kolegai Sonikui. Ah, oui, merci. Je pas entendu. Wielu Birmańczyków postrzega muzułmanów Daug Birmos gyventojų mano, kad rohinių musulmonai yra nelegalūs imigrantai iš Bangladešo. Jiems neleidžiama tuoktis, vaikams neleidžiama laikyti mokyklų. ES turėtų padėti Birmai įgyvendinti būtinas reformas. Turime paraginti Birmos vyriausybę už užtikrinti, kad jos teisės saugos institucijos gintų e, rohinijos nuo organizuoto smurto. Ir nusikaltimus padarę asmenys turi stoti prieš teismą. Taip pat turėtume paraginti kaimininės šalis atverti sienas ir priimti prieglopšio prašytojus iš šios mažumos. Taip pat reikėtų paremti pirmos vyriausybę, kuri ieško ilgalaikių sprendimų kad išnyktų to konflikto priežastis. Dėkoju ponui Sonik, o ne Ojudenberg. Diskriminacija muzumanų. Ačiū pirmininkė. Ne pirmą kartą kalbame apie rohinijų musulmonų mažumas Rahinų provincijoje vakarų Birmoje. Jiems neleidžiama laisvai judėti, jiems ribojama galimybė gauti švietimo ar sveikatos paslaugas, jų žemės atimamos. Nuo 2012 metų toliau vykdomi persekiojimai, smurto išpoliai prieš rohinijų musulmonus rohingiai neturi galimybės gauti teisingumo, kreiptis dėl teisingumo ir tikrai turime padaryti viską, kad sustabdytumėm smurtą prieš šias mažumas ir smurto vykdytojai turi būti patraukti atsakomybėn. Rohinių mažumų atstovai turi turėti visas pilietinės teises priešingai šalyje tik toliau didės nestabilumas. Ačiū. Paška. Ďakujem za slovo, vážený pán predsedajúci, vážený pán komisár. Ačiū pirmininkė, komisarė. Persekiojimo nukreipto prieš rohinių musulmonus lygis paskatino pasipiktinimo bangą ir religinės laisvės, tikėjimo laisvės pažeidimai, aišku, yra žmogaus teisų pažeidimai ir mes turime daryti spaudimą Birmai, turime panaudoti taip pat ir bendrų tarifų privilegijų sistemos svertą, kad pareikalautumėm, kad rohinių mažumos gautų visas pilietinės teises. Rohinių musulmonai Mm, rohinių perkelti asmenys, pabėgėliai turėtų gauti pagalbos ir jų persiekėjimas turi būti nutrauktas. Vielen, vielen Dank, Herr Kollege Paska. Es folgt Herr Kollege Lisek. Ačiū kolegai Paška, dabar e, Lysek. Bardzo panie przewodniczący, panie komisarzu. Ačiū panie pirmininkė, komisijos nariai. Pirmas gyventojai per pastarosius dešimtmečius patyrė daug baisių dalykų. Šiandien Birma turi galimybę prisijungti prie demokratinių valstybių šeimos, sukurti normalią valstybę. Šiame procese mes ES privalome padėti. Turime padėti patarimais, finansais, kuriant tinkamai veikiančias demokratinės institucijas ir tinkamai veikiančią valstybę, kuri turėtų apriepti žmogaus teisės, piliečių laisvės, garantijas visoms etninėms, religinėms mažumoms jų teisės ir laisvės. Tikiuosi, kad per busimuosius rinkimus Birmoje Europos parlamentas nusiūs į šalį savo stebėtojų misiją ir kad tie, kurie toje misijoje dalyvaus, pabrėž sustikinėdami su visų politinių partijų atstovais, kad žmogaus teisės, taip pat ir rohinių musulmonų privaloma garantuoti. Ačiū kolegai Lysekui. Paskutinį, paskutinis kalbėtojas pagal procedūrą prašau žodžio. Airijos pirmininkaujančios atstovas, ponas Kėlis. Ačiū, pirmininkė. Ačiū, kad tiek daug parlamentarų galėjo pasakyti šiandien. Iš tikrųjų, kai skaitome mm, rezoliucijos pasiūlymą, kur yra pasakyta, kad rohinių mažumų persiekimas toliau stiprėja, ypač kai jų turtas gadinamas, jų maldų namai greunami, masiškai areštuojami, masižinis yra smurtas, prievartavimas ir judėjimo ribojimas, nėra jiem galimybės kreiptis į teismus. Iš tikrųjų, Europos Sąjunga turi panaudoti visas galimas priemonės, kad rastų ir trumpalaikį, artimiausios ateities sprendimą, palaipsniui galvoti apie ilgalaikės ateities sprendimą. Tikiuosi, kad mes galėsime kažką padaryti dėl šių nelaimingų žmonių ir galėsime tai padaryti kaip galima greičiau. Ačiū pirmininkė, aš suteiktą žodį. Ačiū ponui Keli. Dabar diskusijoms užbaigti komisijos narys Levandovski. Ačiū pirmininkė, noriu padėkoti gerbėmiems Europos parlamento nariams už diskusijas ir tikrai komisijos vardu noriu pasveikinti šią rezoliuciją dėl e, rohinių musulmonų padėties. Tai yra šalis, kuri pergyvena didžiulius pasikeitimus nuo 2011 metų, žengia link taikos, stabilizacijos, politinė erdvė atsiveria, tačiau ne vien tik tai šiame pasaulio kampelė, bet ir kitur. Aišku, kad il, iš senų laikų pavelyti visuomenės susiskaldimai dabar vėl išnyra į paviršių ir stiprėja. Ir čia rohinių atvejais tai aiškiai parodo. Um, problematiška humanitarinė situacija reikalauja nedelsiamų veiksmų, e, ypač kai dabar artėja liučių sezonas. Taip pat reikia ir politinio sprendimo, kurio būtų galima išspręsti įtampą tarp bendruomenių. Ir čia eina kalba ne vien tik tai apie religiją. Šalies prezidentas viešai įvardijo smurto proveržius kaip beprasmius, e, ekstremistiškus, reakcingus veiksmus. Aš tikiu, kad kad e, prezidentas Utain Sein supranta, kokią riziką kelia šiai šaliai toks e, tokie proveržiai, e, kai eina kalba apie šalies kelią link taikos. Iš tikrųjų, tai yra asmeniai dalykai, kaip ponas Kašmarekas ir sakė, ir todėl mes ir toliau raginame vyriausybę nu, taikyti 82 metų pilietybės įstatymai taip pat yra Hino valstijoje. Aišku, kad pradžia yra, tačiau reikia, kad tas įstatymas būtų pritaikytas visiems. Ir mes savo susirūpinimą dažnai reiškėme. Paskutinį kartą um, žmogaus teisų specialusis atstovas Tavros Lambrinydis lankėsi šioje šalyje, susitiko vyriausybė, nacionalinė žmogaus teisų komisija ir rahinių atstovus. Um, mes kartu aptarėme taip pat ir užsienio reikalų ministrų taryboje balandžio 22 dieną šį klausimą pabrėžėme, kad reikia skubių veiksmų, kad būtų galima smurtą iniciatyvą tarp bendruomenių išspręsti ir tą įtampą išspręsti. Vyriausiai galiotinė Catherine Ashton e, asmeniškai paragino valdžią, kad ji um, apgintų pilie, e, civilinę visuomenę nuo e, smurto, kad būtų patraukta, patraukti visi atsakomybė, kad nebūtų diskriminacijos pagal religiją, kad būtų iš tikrųjų vis viskas padaryta, kas reikalinga dėl šių bendruomenių ir ES toliau teiks pagalbą tiems, kuriems tos pagalbos reikia. E, jeigu tik tai bus galimybės suteikti tokią pagalbą, čia tas pats kaip ir su mūsų humanitarinė pagalba Sirijoje. Mes stebime situaciją ir palaikome dialogą su vyriausybė ir bandome spręsti tiek humanitarinę e, situaciją, tiek ir ieškome ilgalaikio politinio sprendimo tai politikai tai etniniai įtampai išspręsti tarp, tarp bendruomenių tokioje šalyje, kuri iš tikrųjų e, siekia žengti keliu link visapusiškos demokratijos. Ačiū komisijos nariu Levandovskijui. Turime šešis pasiūlymus priimti rezoliuciją dėl šio konkretaus darbo tvarkės punkto. Ir balsuosime iš karto.